Kolegos, tęsėme komiteto posėdį. Gerbiama ponė Blinkevičiūtė, malonu Jūs e, matyti šiame klausime. Tai šis renginys galimybė Libe ir FAM komitetų nariams išklausyti pakviestų ekspertų nuomonės apie 2012-29 ES direktyvos įgyvendinimą, kuria, kuri numato būtiniausius nusikaltimų aukų teisų paramos joms ir jų apsaugos standartus. Kaip žinote, šios, ši direktyva buvo parengta e, bandant užtikrinti didesnę es piliečių apsaugą, nes vis daugiau žmonių keliauja, gyvena ar studijuoja užsienyje ir todėl kartais tampa e, kitoje šalyje įvykdytų nusikaltimo aukomis. Direkt direktyvoje kalbama apie asmenis, kurie mm, nukenčia nuo nusikaltimo ir numatoma e, reikalinga jiems para, e, pagalba, parama bei galimybė naudotis teisingumo sistema. Valstybės narės turi turėjo perkelti šios direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę iki 2015 lapkričio 16. Šis klausimas suteiks mums galimybę išgirsti informaciją apie priemonės, kurių valstybės narės ėmėsi užtikrindamos e, piliečių teisių e, ir prievolių pripažinimą pagal direktyvą ir su kokiamis kliūtimis susidurta įgyvendinant tą direktyvą nacionaliniu lygmeniu. Taip pat aptarsime, kokiu mastu metu e, situacija pasikeitė nukentėjusiems dėl šios direktyvos. Šis klausimas taip pat bus pa, e, svarbių informacijos šaltinių rengina, rengiant įgyvendinimo pranešimą pagal 55 taisyklę. Pranešimą renks du pranešiai. Dabar žodį suteikiu e, kitai klausimo e, pirmininkiai poniai Blinkevičiūtai. Tikrai labai malonu Jūs čia matyti. Ačiū, ponė Staniševai. Noriu pasisveikinti su visais e, komitetų, su abiejų komitetų nariais. Kaip žinote, šios direktyvos tikslas užtikrinti visų nusikaltimo aukų apsaugą, tačiau e, joje labai aiškiai akcentuojama lyties perspektyva, atsižvelgianti tai, kokį poveikį smurtas prieš moteris ir smurtas lyties pagrindų turi E, Europos šalių visuomenėms. Vienas svarbiausių direktyvos elementų yra tai, kad būdžiamųjų procesų svarbiausių elementų tampa auka. E, jos aukos tampa ne tik svarbiais liudininkais, bet ir svarbiausių apsaugos ir paramos teikimo centru per visą teismo procesą. Tai labai svarbu, kalbant apie smurto prieš moteris aukas ir būtinio smurto aukas siekiant išvengti, kad moteris ir vaikai dar kartą taptų aukomis per e, baudžiamąją procedūrą, paslaugų e, teikimas e, smurto pagrindu, lyties pagrindu smurto e, aukoms, e, nukentėjusiesiems e, ir yra svarbiausi direktyvos tikslai šių ir kitų teisų gyvendinimas e, valstybėse narėse yra aptariamas pranešimo projekte, kurį rengia dvi autorės. Nebejoju, kad šis klausimas e, suteiks tikrai naudingos, vertingos informacijos joms rengiant šį dokumentą. Ir pirm, aptarsime, pradėsime nuo pirmosios temos - iššūkiai e, įgyvendinant direktyvą valstybių narių. Išklausysime e, kalbėtojų šią temą. Ir iš, bus pristatyta studija, kurią e, rengiant buvo e, tirtas direktyvos įgyvendinimas. E, E, apžvalga parengta Europos parlamento e, tyrimų tarnybos. Ir norėčiau žodį trump, suteikti dviems e, šios apžvalgos autoriams, poniai, ponui Stefan Krauce ir Judžinė Laldemos. Abu autoriai dalyvavo rengiant šį Europos direktyvos įgyvendinimo vertinimą ir dabar jiems galimybė pristatyti savo išvadas. Pirmiausia, žodis Judžinį Laldemos, prašau. Ačiū, aš pradėsiu iš karto. Noriu dar pridurti, kad e, dar vienas kolega dalyvavęs rengiančią apžvalgą taip pat yra čia. E, ir kad mes rėmėmės informaciją, kurią suteikė Europos, Europos paramos nukentėjusiesiems organizacija. Pristatysiu mūsų apžvalgos apriepti, o paskui dar kartą priminsiu Jums apie pagrindinius direktyvos aspektus bei svarbiausias išvadas, kurias padarėme, e, tirdami direktyvos poveikį ir po to perduosiu žodį kolegijai Judženį, kuri pristatys svarbiausius horizontaliuosius aspektus, tai yra individualų vertinimą, kuris tampa privalomas pagal direktyvą ir su kai kuriais nusikaltimais susijusią situaciją, pavyzdžiui, terorizmo nusikaltimais. Taip pat pasidalinsiu mūsų išvadomis ir rekomendacijomis. Bendrais bruožais manome, kad direktyvos poveikis jau yra teigiamas valstybėse narėse, tačiau e, konkretus poveikis e, vietoje yra nevienodas. Pakalbėsime apie tai, kas tai apsprendžia. Turime ir rekomendacijų, kaip užtikrinti geresnį direktyvos įgyvendinimą ateityje. Kita skaidrė. E, visų pirma, studijos e, apreptis ir tikslas. Ta studija parengti mums pavedė Europos tyrimų tarnyba. Joje vertiname aukų teisų direktyvos įgyvendinimą. Toje direktyvoje numatomi būtimiausi aukų teisų paramos joms ir jų apsaugos standartai. Taip pat įvertinome, kaip perkeltos į valstybių narių teisinės sistemas pagrindinės direktyvos nuostatos, nes direktyva e, turi būti perkelta visose 27 valstybėse narise. Danijai nereikia jos perkelti, nes Danijai galioja išlyga. Taip pat domėjomės, kaip praktiškai įgyvendinama direktyva 12 valstybių narių pagal atsitiktinę imtį. E, bandėme įvertinti geografinius aspektus, skirtingas teisinės sistemas ir teisinių požiūrių skirtumus, taip pat kokia parama siūloma aukoms Austrijoje, Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Švedijoje. Taip pat domėjomės E, visapusiškumu, e, veiksmingumu, e, nuoseklumu direktyvos ir kokią papildomą naudą jį užtikrina Europos mastu. Apžvalgą rengiame nuo 2017 birželio gruodžio mėnesiais rėmėmės internete atlikta apklausa bei konkrečiomis grupėmis, su kuriomis bendravome. Taigi direktyva pakeitė ankstesnį pagrindų sprendimą, kuris egzistavo nuo 2001-ųjų. Jo tiks, jos tikslas sustiprinti e, aukų teisės, nežvelgianti tai, kur, kurioje vietoje nusikaltimas vykdytas Europoje ir e, kokia yra aukos pilietybė. Direktyvoje patvirtinta gana plati aukos apibrieštis. E, ta apibrieštis apima asmenys, kurie patylė fizinį psichologinį smurtą arba tapo e, nusikaltimo auka, kalbama ir apie šeimos narius, jeigu mirti sukelia aukos mirtį sukelia kitas šeimos narys. E, šalis turėjo perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę iki 2017 lapkritį. E, pastebėjome, kad valstybės perkelė tą direktyvą per pasarosius šešis mėnesius, tai žinoma atsiliepia praktiniam jos nuostatų įgyvendinimui. Prašėme valstybių pateikti informacijos apie tai, kokios paslaugos yra prieinamos aukoms ir kokia informacija. E, atsakymus į tai informaciją į tai jos turėjo pateikti komisijai iki 2017 lapkričio. Toliau svarbiausios išvados, kurias padarėme rengdami šią studiją. Kaip jau sakiau, e, dauguma valstybių narių perkelė direktyvą. Yra kelios išimtis Airijoje ir Slovenijoje. Tose šalise direktyva bus perkelta tik šiais metais. Tos valstybės narės, kurios dar neperkelė direktyvos, e, kurios vėlavo perkelti tą direktyvą, paaiškino šią priežastį e, sudėtingą šalių vidinę ir teisinę situaciją. Vertiname praktinį direktyvos įgyvendinimą vietoje ir e, čia sugrupavome šalis į tris kategorijas. Šalis, kuriuose prieš direktyvos perkelimą um, egzistavo menkesnė aukų paramos sistema, pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje arba Lietuvoje. Ir tose šalise direktyvos poveikis ypač ženklus. Toliau kita šalių grupė, kuriuose nebuvo skirta papildomų išteklių direktyvos įgyvendinimui, pavyzdžiui, Ispanijoje. Čia direktyvos poveikis e, ribotas ir galiausiai šalių grupė, kuriuose iki direktyvos perkelimo jau buvo išplėtota reikalinga sistema, pavyzdžiui, Austrija arba Švedija. Ir čia e, esminis poveikis buvo ne tiek teisų išplėtimas arba informacijos e, skleidimas, bet e, visų aukų apreptis nukentėjusių nuo visų rūšių nusikaltimų. Horizontaliai, ai dabar žodis kolegiai. Mes pastebėjome, kad direktyva, kaip viena naujovių, įvedė vertimą žodžiu ir raštu, kuris turi padėti aukoms ir kad ji turi būti perkelta visų valstybė, valstybių narių sistema teisės. Uh, E, tai yra labai svarbu, nes e, su tuo siejami tarpvalstybiniai, kartais būna tarpvalstybinio masto nusikaltimai ir reikėjo užtikrinti, kad visos aukos, e, nepriklausomai nuo to, kur vykdės nusikaltimas, vienodai būtų apsaugotos. Dar viena naujovė - atskiras vertinimas. Ir vienoje ir kitoje valstybėje narėje atliekamas vertinimas ir daugelis valstybių narių nuo konkrečių aukų tipų, nuo bendrų iki konkrečių perėjo vertinimų aukų atveju. Taip pat numatoma parama aukoms ir yra numatytas išlygos scenarius, tai reiškia, kad valstybės narės iškart e, automatiškai suteikia paramą e, aukoms e, Belgija, Prancūzija taiko tokią sistemą, kita taip pat egzistuoja e, sistema, pagal kurią negauna automatiškai e, aukos paramos. E, taip yra tose valstybėse narėse, kur aukų paramos sistema nėra labai gerai išplėtota. Galiausiai direktyva sustiprino procedūrinės teisės, kaip kad teisė į kompensaciją ar e, palydą. E, E, baudžiamosios teisės sistemoje. Dėl e, iššūkių praktinių mes nustatėme, kad yra netvirtas ryšys aukų paramos sistemoje, dėl to, kad yra priskirimo mechanizmai nenuseklus. Dažnai policija nepriskiria deramai aukų, nenukreipia į paramos aukoms organizacijas ir tai reiškia, kad aukos negauna pagalbos, kokie turėtų teisę gauti. Galiausiai tai e, sumažina veiksmingumą direktyvos. E, parama aukoms ne vienoda yra valstybėse narėse ir mes nustatėme, kad aukos ne visuomet pasinaudoja savo teisėmis. Kartais jos net nežino apie tas teisės ir dažnai nežino, kokios egzistuoja paslaugos ar tarnybos, kurios galėtų padėti joms. Galiausiai praktiko apmokymas tai labai svarbu tam, kad vieningai būtų taikoma direktyva. Uh, Daugelis valstybių narių e, numato specialius mokymus, tačiau ne visur taip yra. Ir ne visiems tokie mokymai numatyti. Mes taip pat pasižiūrėjome į konkrečius atvejus. Pirmasis - terorizmo aukos. Yra tarptautinis aspektas labai svarbus šioje srityje. Neseniai Barcelona vykdytų metų įvykdžius užpolį daugiau kaip 13 e, e, šalių piliečiai nukentėjo ir e, reikia užtikrinti prieigą toms aukoms prie paramos. Dažnai konkrečių paramos sistemų nėra. Ir mes taip pat galvojame apie teroristinių išpolių bangą Europoje ir sakėme, kad reikia keisti sistemą ir reikia, kad valstybės narės pakoreguotų savo nacionalinės sistemas ir e, numatytų geresnę paramą. Prancūzija, Belgija e, turi pakoreguoti taip pat savo sistemas. Dėl e, smurto lyties pagrindų mes e, nustatėme, kad nemažai yra paramos, nors yra problemų dėl to, kad ne visuomet pranešama apie tokius e, nusikaltimus, ypač e, kai nukenčia e, žmonės artimoje aplinkoje. Taip pat reikėtų daugiau paramos neapykantos nusikaltimų aukoms. Baigdama noriu pasakyti, kad mes nustatėme, jog direktyva iš tikrųjų įdėgė svarbės naujoves, tačiau poveikis nevienodas valstybėse narėse. Labai svarbu pastebėti ir tai, kad daugelis valstybių narių vis dar pasitelkia dažniausiai NVO sektorių, savanorius, kad teiktų paslaugas, bet tai reiškia, kad nepakankamai e, lėšų skiriam ar darbuotojų e, Mes e, rekomenduojame taip pat e, daugiau informacijos teikti aukoms, kad jos žinotų apie savo teisės ir apie egzistuojančias paslaugas, kad galėtų naudoti savo teisėmis. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad auko žinotų, kokios jų teisės, kai, pavyzdžiui, e, tie žmonės yra užsienį ir kažkas atsitinka. Ir reikia taip pat geres, geriau nurodyti, kur galima gauti paslaugas. Vengrijoje, pavyzdžiui, tai yra daroma. Reikia e, stiprinti paėgumus, reikia skatinti žmonės pranešti aktyviau apie nusikaltimus. Galiausiai noriu pasakyti, kad valstybės narės e, turėtų vienodai traktuoti visų nusikaltimų aukas. Dar vienas pastebėjimas jums leidus. Mes nustatėme, kad direktyva jau e, rodo teigiamų, duoda teigiamų rezultatų daugelį šalių, bet e, neseniai perkeltos nuostatos kai kuriuose valstybėse narėse ir prireiks laiko, kol pamatysime, koks realus poveikis. Ir galbūt reikėtų po poros metų dar kartą pasižiūrėti, kokia iš tikrųjų yra pasiekta pažanga. Dėkoju. Labai ačiū e, ponė Stefanai Kroicer, ponė Juženį Laldimoz. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjoms. Pirmoji pasisakys Teresa Jimenez Beseril Barijo, ji yra Libė komiteto pranešėja. Labai ačiū. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir kitam pirmininkui. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie susirinko iš šį labai svarbų klausimą, kuriame kalbame apie nusikaltimų aukas ir paramą joms. Ir labai malonu, kad susirinko e, ekspertai ir matėme, kad yra, iš pasisakymų, kad yra labai įvairios aukos, kai kas nukenčia nuo e, nusikaltimų smurto lyties pagrindų, kai kas nuo prekybos žmonėmis ir aš e, esu susitikusi su viena iš e, aukų, e, kuri yra Marija Vasiedoro, jie labai aktyviai kovoja, mes taip pat susitikome su teroro išpolio auka iš Ispanijos, papasakos ši viešne apie savo patirtį ir labai norėčiau padėkoti kitai pranešiai, su kuria dirbame labai sutelktai. Taip pat dėkoju Europos parlamento tyrimų tarnybai už ataskaitą apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina šią direktyvą. Europos komisija e, kol kas dar nepateikė savo ataskaitos apie e, direktyvos įgyvendinimą ir dėl to e, Europos parlamento tyrimų tarnybos e, labai svarbus yra darbas ir galbūt komisijos atstovai, kurie čia yra, mums papasakos, pasakys, kada pateiks savo ataskaitą. E, anksčiau nebuvo e, teisės akto skirto aukų apsaugai, turėjome tik tai sprendimą ir su komisijos nare Reding dirbame daug, tada buvo pateikti pasiūlymai dėl taip vadinamo aukų paramos priemonių rinkinio. Nežinome, kad kiekvienas iš mūsų gali uh, E, tapti auka. 75 milijonai ES tampa nusikaltimo aukomis. Ar tai būtų mažas nusikaltimas, ar koks nors didelis nusikaltimas, teroristinis išpolis, organizuotas nusikalstamumas. Ir dėl to yra labai svarbu kalbėti apie aukų teisės. Aš esu Libė komiteto pranešėja, noriu pasakyti, kad dėrybų metu per trišalės dėrybas labai daug e, ginčiamis dėl e, aukų paramos aukų teisų įtvirtimo ir, kaip sakė pirmininkė, tai labai svarbu ir, kaip vadinasi pranešimas, kalbame apie minimalius standartus. Bet reikia taip pat, kad e, būtų suprasta, kad žmonės suprastų, kada jisai tampa auka nusikaltimo ir kad jis žinotų, su kuo kalbėti, pavyzdžiui, kaip kreiptis į policiją ir kad viskas būtų aiškiai išdėstyta, kad būtų kalbama aiškia kalba, nes tai palengvintų e, situaciją ir taip pat reikia siekti, kaip galima geriau išaiškinti, kokios au, teisės yra aukų. Nes kai vyksta kažkas labai svarbu, kad E, būtų pasakyta, kas bus ateityje. Ir taip pat labai svarbu yra teikti skundą ir gauti kopiją to skundo, kai pateikė jį, nes kai kur, kai kuriuose valstybės narėse to nėra ir paskui nebegalima e, reikalauti tam tikrų dalykų e, kompensacijos. Vertimas, žodžiu, raštu, informacija teismo proceso metu ir galimybė naudotis paslaugomis paramos aukoms. Ok Ir aš manau, kad gyvendant direktyvą labai svarbus yra vienas dalykas, tai yra individualus vertinimas tam, kad būtų galima įsiaiškinti, kokie yra konkretus kiekvienos saugos poreikiai. Valstybės narės e, teisės, teisėkuros lygmenyje pasiekė daug ir e, reikia, toje individualaus vertimo srityje reikia dar gerinti padėtį. Jau ekspertai minėjo, kad padėtis valstybėse narėse e, skiriasi ir netgi vienoje valstybė narėje, miestuose, regionuose padėtis yra nevienoda ir nevienodai remiamos yra e, aukos vienoje valstybėje ar kitoje ar įvairiose vietovėse. Ir e, valstybės narės dažnai neprisima atsakomybės. Aš dabar galvoju apie terorizmo aukas. Valstybės narės nenori prisimti atsakomybės, bet jos turi suvokti, kad jos galutinai yra atsakingos už tą žalą, kurią patyrė auka. Ir kitas dalykas labai svarbus, kurį mes akcentuosime ir kas įrašyta naujame pranešime, tai yra informavimo kampanijos, informuotumo didinimas žmonių e, jis turi būti siejamas su direktyvos įgyvendimu informacijos toka, kalba, kurią galėtų suprasti auka. Dabar visur matoma, tada auka nieko negali padaryti, nesupranta, kas jai sakoma ir e, nėra kampanijų laikraščiuose, ne apie tai nekalbama. E, televizijoje. Aukos turi žinoti, kad turi tam tikras teisės. Taip pat labai trūksta finansinės paramos, trūksta koordinavimo tarp įvairių paramos tarnybų. Kalbu apie policiją, teisėjus, prokurorus ir kitus veikėjus. Policininkai, pavyzdžiui, ką nors įsiaiškina, paskui neperdada tos informacijos teisėjams ir taip nutrūksta grandinė. Taip pat trūksta profesionalų mokymų e, aš su ponė Milnar e, manome, kad reikia akcentuoti pranešime mokymų svarbą. Ir e, žinome, kad dažnai atliekama e, klaidų, padaroma klaidų, trūksta tam tikrų dalykų, reikia kovoti su tuo. Vaikdama dar noriu pasakyti, kad aš norėčiau numatyti specialias rekomendacijas dėl terorizmo aukų. Terorizmo aukų klausimų nedaug kas padaryta, nes neturime patirties dėje. Mano šalis yra viena iš šalių, aš esu 98 metais, mano eta nužudė mano brolį ir aš esu dėl to terorizmo etos auka, liko trys maži vaikai. Ir mano brolis buvo politikas ir jam nepasisekė e, jisai buvo nužudytas, bet yra kitų e, svečių tarp mūsų, jos, e, mūsų viešnios tėvas buvo kariškis, jis tapo auka, taigi galima, ga, gali bet kas iš mūsų tapti auka. Ir Europoje tikrai matome, kad trūksta dėmesio aukoms, jų teisės neužtikrintos, neįtvirtintos. E, Belgijos federalinėme E, parlamente 17 metais e, buvo klausimas terorizmo aukų ir buvo pasakyta, kad, jos, kad nukentėję žmonės negavo nei finansinės, nei psichologinės paramos. Jau buvo priimta, egzistavo ta direktyva ir valstybės narė žinojo, kad reikia ją gyvendinti, bet to nepadarė. Ir tokiu būdu neprisėmė atsakomybės. Aš noriu pasakyti Jums štai, kad e, visuomet kalbama apie e, apsaugos, saugos bendruomenės, e, pavyzdžiui, privačias bendrovės oro uostos ir panašiai, bet tai ne tų saugos įmonių bendrovių klausimas. Jeigu įvyksta išpolis prieš demokratiją, prieš mūsų ginamas vertybės, prieš valstybės narės, tada valstybė narė yra e, pati atsakinga ir ji turi prisimti savo atsakomybę ir prievalės ir kad mes išvengtume tokias, tokius, tokių, tokių situacijų, kai nusigrėžiama nuo aukų, reikia, kad valstybės narėse būtų apmokomi žmonės, kad būtų galima padėti terorizmo aukoms ir kad būtų, pavyzdžiui, centruose asmuo e, ir medikas, pavyzdžiui, ir kad neiš, būtų koks nors žmogus atsakingas e, centre, kur kuris padėtų traumą įveikti, o nesiuntinėtų nuo vieno gydytojo pas kitą, kad auka turėtų vis pasakoti savo patirtį iš naujo. Reikia reabilitacijos sistemų. Pavyzdžiui, jeigu žmonės sužeisti, e, kad jie galėtų tap, rasti naują darbą ar tęsti savo profesinę karjerą, reikia e, skubios pagalbos linijos. Pavyzdžiui, jeigu vyksta išpolis, kad būtų galima kažkam paskambinti. Ir e, žinome, kas buvo, kai e, Barcelonoje įvyko išpolis, daugiau negu 30 tautybių atstovų buvo ir reikia, kad žmonės, kurie skambina, galėtų susikalbėti savo kalbą. E, taip nebuvo šiuo konkrečiu atveju. E, taip pat dėl terorizmo aukų mes, e, kaip sakiau, teiksime pasiūlymus ir pasikvietę esame terorizmo vieną iš aukų ir mums papasakos apie savo patirtį tą viešinę ir mes turime užtikrinti orumą, teisingumą, atminties išsaugojimą visų nusikaltimų aukoms ir mes e, turime suteikti visą visokiojopą joms paramą. Ačiū. E. Ačiū, ponė Jimenez Busiril Barijo. Jūs esate lybė komiteto pranešėja, o dabar noriu suteikti žodį Angelikai Mlinar iš FEM komiteto. Uh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti svečiams, taip pat ir tiems, kurie organizavo šį renginį. Norėčiau pratesti e, savo kolegės Jimenez Beseril Barijo mintį. Ji pateikė puikią apžvalgą. E, aš dalyvauju rengiant pranešimą, tačiau mane labiau domina su moterimis susiję aspektai. Todėl pradėčiau nuo tokios bendro, bendros pastabos. Esu e, teisininkė ir reikia pripažinti faktą, kad e, mūsų visuomenė yra susitelkusi į nusikaltelį. Kitaip tariant, egzistuoja tokia tendencija, kad e, nu, nusikaltimą padaręs asmuo būtų sugražintas į visuomenę. Tačiau pamirštame nusikaltimo auką, ką su ją daryti. Man atrodo, kad dažnai e, auka yra ignoruojama e, baudžiamosiose sistemose visų valstybių narių. Dabar jūs paminėjote labai vieną svarbų e, dalyką. Tai yra, kad apie smurtą artimoje aplinkoje dažnai nepranešama. Tok, su tokiu reiškiniu mes susidurime visose valstybėse narėse ir visuomenėse. E, Smurtas artimoje aplinkoje yra problema, kurią sprendžiame, tačiau toli gražu ši problema dar nėra išspręsta. Prekyba e, žmonėmis. Daugiausiai nuo šio nusikaltimo nukenčia moteris. Ir e, norėčiau mm, šiame kontekste užduoti štai kokį klausimą. E, dažnai žiniasklaida viešina šį mm, reiškinį, Tačiau Europos parlamente neprasidėjo diskusijos šiuo klausimu. Turiu omeny e, sezoninius darbuotojus ir priekybą jais, nes e, Europos Sąjungos piliečiai e, kartais m, e, su jais elgimosi lyg su vergais pačiose Europos Sąjungos e, šalyse. Ir būtent e, laikausi nuomonės, kad Europos parlamente e, turėtų būti aptartas ir šis klausimas. Mes esame parengę jau klausimą žodžiu, tačiau norėčiau sužinoti, ar jūs turite kokios nors statistikos šio reiškinio atžvilgio, nes e, teisės aktai kaip ir egzistuoja, egzistuoja dėryb, e, direktyvos ir iš teisinės pusės viskas veikia teisingai tačiau e, šios direktyvos lieka neįgyvendintos. Taigi galime turėti pačius geriausius teisės aktus, bet jeigu jie nėra įgyvendinami, jie nepadeda nei realioms, nei potencialioms aukoms. Taigi aš norėčiau, e, kad jūs atkreitumėte dėmesį į šį aspektą. Tai yra susiję ir su politinėmis diskusijomis. Ir e, aš pasistengsiu iš savo pusės visą tai spindėti pranešime. Dėkuoju. Ačiū poniai Mlinar. Dabar kreipsiuosi į komisijos atstovę, kad jie pasisakytų dėl šios direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse. Taigi žodis e, suteikiamas Katerinai Janiškev, kuri, e, buvo, e, kuri yra iš Teisingumo generalinio direktorato. Ačiū, Komisija nori pasveikinti parlamento pranešimą. Laikomės nuomonės, kad e, čia yra pateikta labai daug naudingos informacijos apie tai, kaip e, ši svarbi priemonė yra įgyvendinama valstybėse narėse. Tinkamas įgyvendinimas, e, išbaigtas direktyvos perkelimas į nacionalinę bazę ir vienas iš prioritetų Europos komisijai. Mes e, dar 2016 m. sausio mėnesį E, pradėjome 16 pažeidimų procedūrų prieš valstybės narės, kurios laiku mus nepranešė apie nacionalinės priemonės, kuriomis būtų perkeliama ši direktyva. Kai kurie šių e, pažeidimų nėra ištaisyti ir iki šiol yra keturios valstybės narės, kurios e, neperkelė šios direktyvos į nacionalinę bazą. Taigi komisija daro e, daug, kad e, direktyvos perkelimas įvyktų, kad jis būtų teisingas ir kad galų gale e, direktyva būtų tinkamai gyvendinta. Direktyva yra didelė, tai yra labai svarbi priemonė, kuri keičia ne tik nacionalinės baudžiamasias procedūras, bet ir kelia reikalavimų valstybėms narėms, kad pastarosios Mm, numatytų papildomas administracinės priemonės, e, kurios užtikrintų, kad direktyvos nuostatose tinkamai būtų įgyvendintos praktikoje. Valstybių narių lygmenių neužtenka vien tik tai perkelti direktyvos nuostatą į atitinkamą teisės aktą ar į baudžiamąjį kodeksą. Valstybės narės taip pat E, dėl viso to patiria ir finansinių pasiekmių, nes valstybės narės turi sukurti paramos aukoms e, paslaugų sistemą. E, taigi, kalbant apie pažeidimų procedūras, kurios yra inicijuotos, Be kita ko, mes esame e, užsakė ir išorės e, studiją, kuri leidžia mums e, geriau išsiaiškinti visą situaciją, kaip yra įgyvendinta ši direktyva, tačiau tuo pat metu mes ir vedame e, dialogą su valstybėmis narėmis, nes mūsų tikslas yra turėti tokias nuostatas, kurios būtų teisingai perkeltos į nacionalinę bazę ir kad jos veiktų praktiškai. Taigi per tą konstruktyvų dialogą mes inicijavome tam tikrą skaičių iniciatyvų. Pavyzdžiui, komisija organizuos aukšto lygio konferenciją dėl aukų teisų ir mes apskritai aptarsime e, bendrais terminais šios direktyvos įgyvendinimą, kalbėsime apie tai, kaip ši direktyva yra gyvendinama valstybėse narėse. E, įžanginę kalbą pasakys komisaras ir parodys, e, kaip, na, kokia viso šio klausimo svarba, mes įtrauksime taip pat į šią konferenciją Bulgariją Bulgarijos ministras e, pasisakys. E, taip pat nereikėtų pamiršti ir e, Justice programos finansuojimų iniciatyvų, kurių tikslas yra keistis geriausią praktiką bei padėti, padėti vieni kitiems įgyvendinant šį sudėtingą teisės aktą. Be kita ko, nereikia pamiršti ir štai kokio fakto. Kai tik tai galima, mes galvojame, kaip e, užtikrinti, kad e, e, aukos turinčios specialiųjų poreikių kokios, sakykime, galėtų jų atžvilgių būti parengtos nuostatos skirtos konkrečioms aukų kategorijoms. Pavyzdžiui, nuo, nuo terorizmo nukentėjusios aukos ir panašiai. Toliau kitas dalykas yra kompensacija e, skirta nuo terorizmo nukentėjusiems asmenims. E, Milka neseniai buvo e, paskirtas e, E, kaip specialusis e, patarėjas e, komisariai kompensavimo terorizmo aukoms klausimais. Taigi, kaip matote, komisijai pats vienas iš svarbiausių prioritetų tai yra šios direktyvos tinkamas perkelimas ir gyvendinimas. Dėkuoju. Mes turime mažai laiko, tačiau dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Poniai Kozlovska. Prašysiu komitetų narius apsiriboti savo pasisakymuose dviem minutėmis. Prašau. Ačiū. Labai ačiū. Gerbiami pirmininkai už tai, kad surengėte šį klausimą ir suteikėte galimybę pasisakyti. Norėčiau kalbėti ponios mm, Koracos Bilt vardu. Ji yra mūsų šešėlinė pranešėja EPP frakcijoje. Uh, Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos komisijai už šią direktyvą bei už visą e, susijusią veiklą aukų apsaugoje, bei taip pat parlamento mokslinio tyrimų tarnybai bei mūsų tarnyboms už puikią direktyvos įgyvendinimo apžvalgą. Ji tikrai išsami ir profesionali. Noriu pasveikinti visas šalis, kuriams pavyko šią direktyvą perkelti. Manau, kad nežiūrint vėlavimų ir kai kurių problemų, darbas vyksta gana sklandžiai. Manau, turime pasveikinti ir nevyriausybinės organizacijas bei visas organizacijas, kurios kasdieną e, dirba saukomis ir teikia joms paramą. Taip pat noriu E, ponios Koracijos Bilt ir visos APP e frakcijos vardu e, pasakyti, kad mes esame pasirengę teikti paslaugas ir dirbti, jeigu tik galime kažkuo padėti darbės aukomis. Noriu padėkoti poniai Jimenis ir poniai Mlinar. Ir noriu pasakyti, kad yra nedidelė žmonių grupė, kurie tikrai dirba šioje srityje, visada dalyvauja klausimuose šią temą. <clears throat> Jiems ta tema yra ypač svarbi. Taip pat noriu pabrėžti, kad e, baudžiamosios teisės stiprinimas Europoje e, buvo ypač sėkmingai gyvendintas, e, kuomet e, komisa, komisare buvo ponė Reding. E, Smurtas prieš aukas dažnai reiškia prieš mo, smurtą prieš moteris ir lyčių aspektas čia yra labai matomas ir svarbus. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad teisiniai terminai yra susijęs su smurti, smurtu lyties pagrindu. Tai svarbu toliau. Viktimizacija. E, psichologinės problemos, su kuriamis susiduria aukos, tai taip pat svarbu. Ir nors ir įstatymas yra geras, jis nėra tobulas, nes egzistuoja stereotipų, e, tam tikrų švietimo, ugdymo šablonų ir darbą šioje srityje taip pat reikia vykdyti. Ačiū, dabar žodis poniai Anai Head. Jiems minutėms. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu švediškai. Ehm, Ačiū. Noriu padėkoti Jums už, visiems už mm, prezentacijas ir kolegoms už pasisakymus, už vertingus indėlius. Girdėjome, kiek yra aukų Nesvarbu, kokio nusikaltimo auka tampi, bet skaičiai tikrai yra pasibaisėtini. Ir manau, kad čia galėtų pasitarnauti organizacijos ar asociacijos teikiančios paslaugas aukoms. Ar yra problemų, klausia kalbėtoja, ar vyksta vertimas mano pasisakymo? Taigi, 75 milijonai aukų. Iš tikrųjų, tai daugiau. Tas skaičius didesnis. Kolegė kalbėjo apie žmonių kontrabandą. Aš tuo klausimu užsimu jau dešimtį metų. Kovoju su kontrabanda žmonėmis. Teisės aktas šios ryties buvo patvirtintas 2011-aisiais. Jo to, to teisės akto tikslas apginti aukas. Mums reikia strategijos, kuris skatintų, verstų valstybės narės daugiau daryti aukų labui. Bet gaila, kad komisija dar neparengė strategijos. Man susidaro įspūdis, kad naujoji strategija siekia išsiūs, pasiūsti žinę valstybėms narėms ir nusikaltėlėms tarsi, kad viskas nėra labai rimta. Ta pati situacija siunčia tokią žinę. Turiu porą klausimų. Turiu klausimą e, pirma, pirmajai kalbėtojui. Jūsų apžvalgoje yra daugybė informacijos ir duomenų, bet ar turite statistinių duomenų apie tai, kiek aukų ir kokios lyties aukų yra? Nes didžioji dauguma aukų yra moteris dažnai jos tampa smurto lyties pagrindu arba žmonių kontrabandos aukomis. Pirmininkas, ačiū. Nematau daugiau kitų e, komitetų narių prašančių žodžio. Ar ekspertai norėtų labai trumpai atsakyti į užduotus klausimus, nes mes tikrai turime labai mažai laiko, turime palikti laiko ir antros temos nagrinėjimui. Taip. Atsakysiu į bendrai į visus klausimus. Mes neturime statistinių duomenų kaip jūs prašėte, tokio pagrindo mūsų apžvalgos tyrimas ištirti praktinį nuostatų direktyvos įgyvendinimą, o ne įvertinti problemos mastą. Tačiau norėčiau pasakyti, Norėčiau paraginti Jūs perskaityti vieną mūsų apžvalgos skyrių, kur pristatomas konkretus atvejais, tyrėme e, smurto lyties pagrindų aukų situaciją, konkrečiai pabėgėlių situaciją, kurie tapo nusikaltimo aukomis. E, buvo konstatuota, kad direktyva taikoma visiems asmenims ir trečiųjų šalių piliečiams, esantiems Europos Sąjungoje e, Čia kalbėjo apie priverti, prievartinės prostitucijos ir žmonių kontrabandos aukas. Jie, tie asmenys neteisėtai buvo įvežti Europos Sąjungą ir paskui dar kartą, antrą kartą tapo aukomis, bet dėje neturime duomenų apie konkrečias problemas, e, konkrečiai apie uh, smurto lyties pagrindų aukas. Pirmininkas, ačiū. Mačiau, kad ponas Depre prašė žodžio. Prašau. Bet kalbėkite trumpai, nes, kaip sakiau, mes turime nedaug laiko. Ačiū, pirmininkė. Deja, aš negalėjau dalyvauti visose diskusijose, bet norėčiau užduoti klausimą e, susidurėme su didžiulėmis problemomis dėl teroristinių išpolių įvykusių Prancūzijoje ir Belgijoje E, svarbiausias dalykas - vienodas visų piliečių traktavimas, kad kokia būtų jų kilmė. Pavyzdžiui, Belgijoje įvykus teroristiniam išpoliui oro uoste ir metro 24 e, skirtingų tautybių pilietybių žmonės tapo to išpolio aukomis nuostata, galiojančios nuostatos iki šiol nenumatė prievolės valstybėms narėms su visomis aukomis elgtis vienodai, visas jas traktuoti vienodai. Ar dabar jau taip yra, ar situacija pasikeitė, ar tą problemą nagrinėjate? Ir jeigu tas klausimas išspręstas, yra dar keletas neišspręstų problemų. E, kompensacija aukoms toje šalyje, kurioje įvyko išpolis, tačiau harmonizacijos teisės nuostatų čia dar nėra, nes sistemos dėja dar yra labai nevienodos ir tą problemą reikia spręsti. E, e, Prancūzijoje nėra tokių garantijų. Atsiprašau, yra tokios garantijos. Ir, pavyzdžiui, galiojančios procedūros aukų teisės į kompensaciją, nuostatos dėl šių teisų turi būti suderintos. Mes visi sutarėme, kad e, e, dėl, dėl te, terorizmo išpolių aukų, kad jos turi teisę į pagalbą, bet kaip, kaip su solidarumo mechanizmu. Ir dar vienas klausimas, kurį man atrodo reikia svarstyti, tai e, e, socialinės apsaugos sistemų skirtumai. E, tai susijęs su mano pirmą minėta problema. Ir noriu paklausti, ar pranešime, kurį rengėte, jūs numatote įtraukti rekomendacijas dėl Europos solidarumo mechanizmo steigimo, konkrečiai numatant e, kompensaciją ir pagalbą aukoms? Ačiū, ponė Deprė, tai tikrai buvo svarbus klausimas. Ar e, klausimas buvo pranešėjams, ar norite atsakyti? Taip, kalbėsiu ispaniškai, sako kalbėtoja. Mums buvo nelengva. Kalbėtojas, jūs tikriausiai turėtumėte įsijungti mikrofoną, nes šis neveikia. Dabar girdisi. E, rengiant pranešimą susidūrėme su sunkumais e, bandant įtraukti terorizmo aukas bandome išsiaiškinti, kokia yra situacija. Kaip žinote, pranešime dėl kovos su terorizmu, kurį taip pat čia rengėme, aš jam patikėjau 31 pakeitimą dėl būtinybės kalbėti apie aukas, apie atsakomybę bei būtinybę harmonizuoti teisės aktus, kurie ką tik buvo, teisės nustatas, kuris ką tik buvo paminėtos šioje, šiame pranešime dėl įgyvendinimo apžvalgos, akcentuosime kad reikia būtinai e, vienodai surūpintis visomis aukomis. Ar, ar, ar, ar konkreti šalis turi skirti finansus kompensacijai? To negalime garantuoti, bet turi būti numatytas minimali atsakomybė ir kiekviena valstybė privalės ją prisimti. Gar, garantijų arba solidarumo fondo idėja yra įdomi, aš ją pritariu ir ją palaikau ir manau, kad tą kryptimį galėsime dirbti. Ačiū. Ačiū už komentarus, ačiū visiems ekspertams už jų indėlį diskusijas. Ir dabar galime prieiti prie kitos temos. Ačiū. Gerbiamas kolega pirmininkė, dabar antroji tema - apsaugos ir paramos priemonių aukoms e, klausimas ir poveikis. Malonu pasisveikinti su, ponė, su daktarė Marija Vasilijadu, ES kovos su kontrabanda žmonėmis koordinatorė. Prašau žodis Jums. Dėkuoju, dėkuoju, kad pakvietėte mane. Ačiū abiems komitetams, ačiū už nuoseklumą ir akcentavimą, kad šio klausimo svarbos, jis iš tikrųjų nepaprastai svarbus. Norėčiau kai ką pasakyti pradžioje direktyva yra platesnė, o kovos su prekyba direktyva e, yra kitas konkretesnis dalykas. Ir mes dirbame su komisija abiem klausimais. Kas svarbiausia, kalbant apie direktyvą e, dėl kovos su prekyba žmonėmis? Nuo 11 metų jau numatyta e, parama aukoms Bet aš turiu atsargiai kalbėti, kadangi dabar mes tikriname, kaip valstybės narės įgyvendina šią direktyvą. Ir e, daug e, norėčiau paminėti 16 metų komisijos ataskaitą pirmąją e, dėl direktyvos įgyvendinimo. Nenoriu kartotis, bet vis tik tai pasakysiu dar kartą visiems, kad priekyba žmonėmis pirmiausia yra žmogaus teisų pažeidimas pagrindinių teisų hartijoje kalbama apie tai. Mes būtent kalbame apie žmogaus teisų pažeidimą ir tai, aišku, yra labai pelningas organizuoto nusikalstamumo verslas. E, Jeigu kalbame, e, kalbame apie aukas ir kalbame apie žmonių pirkimą ir pardavimą, siekiant juos išnaudoti, tai e, labai svarbus dalykas, kurį turėtume prisiminti. Taip pat turime prisiminti, kas yra aukos. Prekybos žmonėmis atveju Daugiau negu du trešdaliai aukų yra moteris ir merginos. Labai svarbu tą pasakyti, seksualinės prievartos išnaudojimo aukos tai yra 21 procentas darbo, sitie išnaudojami žmonės ir taip pat yra kitų formų. 2016 metais e, Tarptautinė migracijos organizacija paskelbė apie 11 tūkstančių moterų mergaičių, kurios atvyko iš Nigerijos per Libiją į Italiją. 80 procentų iš jų, e, kaip suprantama, buvo atgabentos seksualinio išnaudojimo tikslais. Ir tai per metus 600 procentų nuo 14 metų išaugo šis skaičius. Ir mes kalbėdami apie aukas turime suvokti, kad astronominiai skaičiai yra žmonių, kurie e, kenčia ir kad tie skaičiai auga. Taip pat noriu e, pritarti tam Europos parlamento nariu, kuris kalbėjo apie sezoninius darbuotojus. E, du trešdaliai aukų yra Europos Sąjungos piliečiai iš Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Lenkijos pirmiausiai. Reikia prisiminti, kad tai nėra tik migracijos klausimas, bet kur kas platesnis dalykas dėja. Manau, svarbu prisiminti ir tai, kad apie aukas prisimename vėliausiai. Aš sakau, kad per vėlų jau tada yra aukoms, kai jos prisimenamos. Nėr, nebus, negali būti nusikaltimo aukų be pinigų, įvairių sandoriai vyksta ir kažkas naudojasi tomis augomis, vyksta pasiūla ir paklausa tų aukų. Mes turime puikius teisės aktus, aš pritariu parlamento nariams, kurie sakė, kad iššūkis, didžiausias uždavinys yra įgyvenimas, o ne patys teisės aktai. Teisės aktai yra labai išsamus, novatoriški, nukreipti į ateitį, jie auką išskiria kaip svarbiausią elementą ir, ir pažangus, pavyzdžiui, direktyvos prieimimas prieš keletą metų jau mm, yra faktas, bet svarbiausia yra ne tik perkelti, bet ir įgyvendinti direktyvą. Mes akcentuojame tai, kad tik įgyvenimas gali ką nors pakeisti aukoms. Iš pranešimo ataskaitų žinome, kad valstybės narės daug ką daro, bet dar galima e, pagerinti padėtį gana ženkliai. Norėčiau paminėti vieną iš elementų e, aukų galimybę e, gauti paramą. Tai neturi būti siejama su e, reikalavimu bendradarbiauti tyrimo metu, nes tai yra labai rimtas iššūkis. Kaip žinote, e, mes esame pilietinės visuomenės platforma prieš e, prekybą žmonėmis ir keletas šimtų organizacijų yra įsitraukę į mūsų veikę ir mes akcentuojame auką kaip svarbiausią elementą ir jų teisės, jų apsaugą. Uh, Komisija pirmojo pažangos ataskaitoje e, pasiremė pilietinės visuomenės organizacijų informaciją ir cituojama ta informacija yra ataskaitoje. Kalbama apie iššūkius, pavyzdžiui, e, vaikai, kaip priekybo žmonėmis aukos, kaip juos nustatyti, identifikuoti ir paskui kokius sprendimus rasti vaikams aukoms. Dažnai neidentifikuojami yra e, nukentėję žmonės nuo prekybos žmonėmis. Paskui kitas dalykas - teisė į kompensaciją, prieiga prie kompensacijos, e, būstas. Labai sąrašas ilgas, dėja mes stebime, kaip viskas vyksta. Komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms, kad užtikrinta būtų, jog ši direktyva būtų gerai gyvendinama ir taip pat bus veikiama naudojantis įgaliojimais. E, Neseniai mes paskelbėme e, informaciją apie 12-16 e, metus, kokia yra padėtis, daug kas padaryta, akcentas yra aukų teisės, mes ir zikingas grupės e, žiūrėjome labiausiai, pirmiausia, vaikus, bendravome su pagrindinių teisų agentūra, žiūrėjome į globos vaikams sistemas, egzistuoja gairės jau, taip pat yra gairės dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo yra išvardytos aukų teisės ir taip pat mes paskelbėme e, informaciją tam tikrą. E, labai svarbu yra gerai taikyti nacionalinius tarptautinius priskirimo mechanizmus, reikia priskirti, padėti auk aukas joms padėti ir tai labai yra rimtas iššūkis. Taip pat mes vertiname bendradarbiavimo modelius, e, esant tarptautiniam priskirimui. Mes tikrai daug ką padarėme. Mes paskelbėme komunikatą apie naujus prioritetus ir vienas iš mūsų trijų didžiausių prioritetų yra būtent užtikrinti geresnę prieigą ir e, įgyvendinti prekybos žmonėmis aukų teisės. E, ir mes parlamentui e, greitų laikų pristatysime išvadas savo ir mes turime užtikrinti, kad būtų galima nustatyti aukas ir kad tos aukos būtų vertinamos kaip teisių turėtojai. Teisės egzistuoja, bet svarbiausias dalykas yra užtikrinti, kad e, tie žmonės turėtų galimybę naudoti savo teisėmis, kurios būtų įgyvendintos. Baigdama noriu pasakyti e, šiek tiek, kad iš tikrųjų teisės aktai dėl kovos su priekyba žmonėmis yra labai geri. Norėčiau padėkoti parlamentui už tuos gerus teisės aktus. Mes ir šiandieną girdėjome kad parlamento nariai siekia dirbti toliau šioje srityje ir ačiū Jums už tai, bet mums trūksta įgyvendinimo. Ir e, žinau, kad Europos parlamento nariai tą kartuoja visą laiką, kartais aukoms tam tikri veiksmai atkeliauja per vėlai. Mes turime ir prevenciją užsiimti. Uh, E, šie nusikaltimai neša astronominį pelną. Mes e, turime e, taip pat kriminalizuoti naudojimasi prekybos žmonėmis aukų paslaugomis. Ir ataskaitoje, mat, iš ataskaitos matyti, kad vien, ne vienoda yra padėtis, kaip pavyzdžiui, atgrasoma, kaip atgrasoma nuo naudojimosi tokių žmonių paslaugomis dabar auka yra siekiama su aukomis ir dažnai valstybės narėse tarsi legalu yra pirkti paslaugas iš e, žmonių, kurie yra prekybos žmonėmis aukos. Mes turime e, įstatymus, kurie apsaugo mus nuo e, tų, kurie iš mūsų pavagė rankinę gatvėje, bet neturime gerų įstatymų, kurie apsaugotų aukas. Mes turime baigti e, te, e, toliau palaikyti tą nebaudžiamumo atmosferą. Nežinau, kad kas nors galėtų paprieštarauti e, tam, kad nebaudžiamumo kultūrą reikia nutraukti. Mes turime procesus, priemonės, finansavimą, teisės aktus, bet dėl priekybos žmonėmis reikia apsaugoti žmonės, padėti jiems, užtikrinti jų integraciją, reikia padėti jiems visais etapais tos baisios priekybos žmonėmis grandinės. Bet mums reikia iš tikrųjų gyvendinti teisės aktus ir pirmiausia užkirsti kelią tokiems reiškiniams. Dar kartą noriu padėkoti abiems komitetams labai nuoširdžiai už tai, kad jūs kalbate apie šį klausimą. Ačiū poniai Vasilijato. Dabar norėčiau pakviesti Javier Dias Bada, e, Bada kuris e, yra tyrėjas ir yra dalyvavęs įvairiuose tyrimų projektuose susijusiuose su terorizmo aukomis. Ačiū. Aš kalbėsiu apie dvi svarbiausias temas savo pasisakymę. Visų pirma, aptarsiu, kaip buvo elgtasi su terorizmo aukomis Baskų krašte. Taip pat kalbėsiu apie pamatinę teisę į teisingumą, ko nori visos aukos. Ir kom, tik tai yra svarbi kompensavimo aukoms, ypač terorizmo aukoms dali, dalis. Kalbant konkrečiai apie Baskų kraštą ir Ispaniją, kokį konkretų atvejį, kaip tikriausiai žinote, uh, tam tikrą laikotarpį šalyje egzistavo terorizmas, beveik 50 metų, jo aukomis tapo daugiau, apie 800 žmonių. Buvo padaryta daugybė žalos e, valstybei, visuomeniai. Ir kalbėdamas apie tai norėčiau papasakoti, kokia e, pagalba buvo suteikta etos e, teroristinių išpolio aukoms Baskų krašte. Kai kalbame apie terorizmą, parlamento narė kalbėjo apie tai, kad jos šeimos nariai tapo terorizmo aukomis. Taip pat noriu pasakyti, kad e, terorizmas e, reiškia grėsmę asmens fiziniam, psichologiniam vientisumui. Žmogus atsiduria situacijoje, kurios nenumatė, nesitikėjo, nes tai yra kažkas visiškai neįprasta, visai kitokia situacija. Teroristiniai dėl ter teroristinių išpolių e, su, sudūšta pasitikėjimas kitais žmonėmis, taip pat e, žmogus praranda savo kaip asmenybės ventisumo suvokimą. E, žmogus praranda pamatinį pasitikėjimą, e, nebepasitikė kitais žmonėmis, institucijomis, nebetiki niekuo. E, dinksta bet koks tikėjimas. Tai yra atlikto tyrimo išvados, kuomet buvo tirta aukų psichologija. Asmenys, kurie išgyvena teroristinius išpolius, e, jiems reikia konkrečios paramos, labai specifinės paramos, nes tų nežmonių e, gyvenimas remiasi šeimos, visuomenės parama bei labai intensyvios meninių darbų. Uh, Ir tie, tai, tai kalba eina apie labai traumuojančius įvykius ir tą traumuojančią patirtį reikia įveikti. E, aukų išgyvenamas skausmas yra labai svarbus aspektas, taip pat e, parama teikiama aplinkos yra svarbi. Tai yra labai svarbus procesai. ETA terorizmas, kaip rodo Ispanijos istorija, yra labai svarbus aspektas Europos istorija. Daugiau nei 50 metų tai buvo Ispanijos visuomenės gyvenimo bruožas. Tai, ką teko išgyventi žmonėms tapusiems etos aukomis Baskų krašte yra labai specifinis atvejis, nes aukos Baskų krašte e, susilaukia paramos tik tai iš artimųjų draugų ir šeimos narių tarpo iki labai neseniai buvo sunku tikėtis sulaukti paramos e, iš kitur, ne tik iš šeimos aplinkos. Todėl reikia pasakyti, kad būtent Baskų krašte e, žmonės tapę aukomis išgyveno papildomą viktimizaciją. Jie tapo aukomis keletą kartų. E, nes joms buvo sunku sulaukti savo patirt, pri, savo patirtų traumatinių įvykių pripažinimo, taip pat susidūrė su, šal, su tam tikrų šaltų požiūrių po teroristinių įvykių, bei e, Baskų visuomenė nerodė reikalingos e, užuojautos. Taigi žmonės tapo aukomis keliais ligmenimis. E, žmonės tapo aukomis ir susidūrė su abejingumu. E, da, išgyveno labai skausmingą situaciją. Kaip jau sakiau, tris kart tapo aukomis. Noriu pakalbėti apie žmonės, kurių, pavyzdžiui, kažkas neteko tėvo, nes buvo, jis buvo nužudytas. E, susidūrė su tam tikromis problemomis ir darbe. E, mes parengėme apžvalgą apie tai, kaip Baskų visuomenė įveikė šią situaciją. E, kaip, ką išgyveno aukos, jos susidūrė su abejingumu. Kas nutiko žmonėms, kurie. Buvo žmonių, kurie negalėjo išgyventi, kurie patys iš savo norų išėjo iš gyvenimo dėl to, ką išgyveno ir patyrė. Ir noriu pažymėti keletą dalykų, kurie labai svarbus bendraujant, turint reikalų su terorizmo aukomis. Visų pirma, atsižvelgti į politinius, religinius svarbius aspektus, tai kas jiems svarbu. Empatija labai svarbu ir svarbu, kokia kalba, kokiais žodžiais su tai žmonėmis kalbamės. E, e, buvo nemažai atvejų, ne, nemažai atvejų reikia aiškiai kalbėti apie tai, kas nutiko, tačiau m, mm, sušvelninti šiek tiek tą, tą tekstą, kurį sakai žmogui tai patyrusiam. Taip pat tai turi būti politiškai korektiškas pokalbis. E, kalba eina apie mirtį, o ne apie ar, ar ne apie nužudimą, kai kalba. Taip pat apie įvykdytą mirties bausmę, e, bendra, bendrauti su terorizmo auka Baskų krašte yra sudėtingiau, sunkiau dėl tam tikrų ypatumų. Dėl to, kad tos e, visuomenė ten yra susigyvenusi su terorizmu. Uh, ir yra nemažai žmonių, kurie tame krašte aiškiai pasisako, remia terorizmą. Ir noriu priminti, kad ETA teroristinė grupuotė dar nėra išširusi šiandien. Terorizmo aukos turi būti nuo širdžio suvokti, kas įvyko, bet jos tikisi ir užuojautas, kad ir kur uh, patiri tokį įvykį, visada svarbu sulaukti užuojautos, tai ypač aktualu terorizmo aukoms. Savo antroje pasisakymo dalyje norėčiau pakalbėti apie teisingumo būtinybę, teisingumą, kuris būtinas visoms aukoms ir terorizmo aukoms. Teroriz... Baskų krašte Žinoma, žmonės supranta, kad niekas neatgaivins tų žmonių, kurie tapo e, terorizmo aukomis, tačiau vis dėlto e, teisingumas padeda atsigauti, padeda e, ir jeigu teisingumas neužtikrinamas, atveriamas kelias į nebaudžiamumą. Šiuo istorijos E, etapu reikia labai aiškiai ir atvirai kalbėti apie tai, kas vyksta. E, Baskų krašte reikia siekti visuomenės susitaikymo. Ir taip pat suvokti, kad reikia ieškoti tam tikros taikos, aukos turi ieškoti tos taikos, tačiau taip nėra. Aukos ir mes manome, kad e, teisingumo užtikrinimas e, duotų terapinį poveikį aukoms. E, aukos turi aktyviai siekti savo e, teisės į teisingumo užtikrinimą įgyvendinimo. Apie tai kalbu savo dokumente, savo panešime. Taip pat noriu pasakyti, kad e, jungtinių tautų organizacijos kontekste apie tai kalbama, apie tai, kad visos institucijos per baudžiamuosius procesus vykstančius po to turi vaidinti svarbų vaidmenį. Svarbiausias e, elementas tų procesų turi būti auka. Taip pat norėčiau, e, kalbėdamas apie teisingumo būtinybę aukoms, norėčiau paminėti 379 nužudimus, kuriuos įvykdė ETA ir kurie dar yra nagrinėjami. Tai reiškia, kad beveik pusė visų etos įvykdytų žudinių dar yra nagrinėjamos. Reikia priemonių, kurie e, padėtų išspręsti, išnagrinėti tuos nusikaltimus, nes tai būtų aktyvi, svarbi priemonė ir parama. E, m, ETA ėmė įkaitais e, policininkus kitų valstybinių institucijų darbuotojus. Noriu priminti apie Europos tarybos 96 metų rekomendacijas dėl kovos su e, teroristinėmis organizacijomis. Ten rag, valstybės narės raginamos kiek įmanoma veiksmingiau teikti reikalingą informaciją ir padėti, teikti reikalingą pagalbą. Manome, kad labai Svarbu dar kartą priminti apie tai, kad mūsų laisvių sistema užtikrinimo turi būti svarbesnė ir, ir yra geresnė, e, kokybiškesnė. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad Ispanijos atveju Baskų krašte gali, galėsime kalbėti apie procesus tik tuo atveju, kai teroristai bus kalėjime, kai jiems bus paskirtos bausmės. Jeigu niekas nekalbės apie. Nes kitaip demokratija nelaimės, jeigu neįveiksime teroristų. Taip pat, nor, kalbant apie e, visas aukas, taip pat totalitarinio terorizmo aukas. Jie, jie turi teisę į teisingumą, kad galėtų ateityje eiti keliu, kuris juos ves link taikos ir susitaikymo. Like Dėkoju ponui Bada. Dabar norėčiau suteikti žodį Kevatui Nausijanaininui, kuris yra palyginamosios teisės ir teisinės teorijos profesorius iš Turkų universiteto. Prašome. Ačiū abiems komitetams už pakvietimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir Europos parlamentui už atsidavimą e, žmogaus teisėms. Perkime prie kitos skaidrės. Aš e, pasistengsiu pakalbėti apie įvairias temas. Visų pirma, kai mes kalbame apie teisės aktus. Egzistuoja kaip ir du teisės aktų šaltiniai e, paprastoms aukoms ir pažeidžiamoms aukoms. Ir aš vėliau pakalbėsiu apie tai, e, kokios, sakykime, su jais yra susijusios problemos įgyveninimo etapo metu. Trumpai norėčiau Jums priminti, kad mes E, kalbant apie baudžiamoją teisę, išgyvename tikrą evoliuciją. Prieš keletą dešimtmečių buvo laikomasi nu, tokios nuomonės, kad reikia kaip ir apsaugoti e, nusikaltimą padariusi asmenį ir jo teisės nuo to, kad valstybė, e, sakykime, ne, nepamintų jam suteiktų teisų. Dabar požiūrės tiek valstybių narių teisėse, tiek europinė, e, europinių lygmenių keičiasi. Dabar baudžiamosiose e, sistemose daugiau dėmesio skiriama aukoms. Ar aukos yra centrinis elementas? Ne. Ar, ar bent jau e, šis tikslas dar nėra iki galo pasiektas, kadangi reikalinga pasiekti pusiausvyrę tarp nusikaltimą padariusio asmens E, teisų ir e, aukos teisių. Šiuo atžvilgiu reikia vadovautis ES e, sutarties 82 straipsnių, pagal kurį yra numatomos teisės tiek aukoms, tiek nusikaltimą padariusiems asmenims. Kas, kas yra svarbiausia? Tai, kad vis dar pernelyg akcentuojamos nusikaltimo padariusio asmens teisės. O dabar reikia kalbėti apie na, tą sąžiningą pusiausvyrą tarp teisių. Ir tai yra ypač svarbu, kai kalba eina apie pažeidžiamas aukas, kur mm, reikalinga kitokio pobūdžio e, pusiausvyrą tarp teisių. Iki šiol mes kalbėjome apie 29 direktyvą. Tai yra teisinė priemonė, kuria skirta pagerinti e, teisų užtikrinimą įpra, tokioms įprastinėms aukoms. Tačiau e, nereikia pamiršti ir e, pažeidžiamų asmenų šios direktyvos kontekste. Yra visa eilė teisė, teisinių dokumentų, kuriuose yra kalbama apie skirtingas aukų grupės. kalba eina apie pažeidžiamus asmenis, apie jų grupės tai yra asmenų grupės, pavyzdžiui, kai dėl savo statuso ar ryšio su nusikalteliu, nusikalteliu negali pasinaudoti savo teisėmis. E, kalbant apie pažeidimus ir e, pažeidžiamas grupės. Dažnai jų teisės yra pažeidžiamos todėl, kad egzistuoja teisinis arba de facto nebaudžiamumas. Ir kitaip tariant, labai svarbu pripažinti tą skriaudą, kurią patyrė pažeidžiamos asmenų grupės. E, kalb, kai kalbame apie nebaudžiamumą, reikia paminėti tokius dalykus, kad apie pažeidimus nėra pranešama, kad e, už, pažeidim, už nusikaltimą asmuo nėra e, persiekėjamas. Dažnai aukos priklauso nuo nusikaltelio, jos negali lais, veikti laisvą valią ir tai apsunkina, sakykime, visą situaciją apie nu, padarytą nusikaltimą tiesiog nėra pranešama. Aš pati asmeniškai dirbau e, su aukomis, kurios e, nukalti, nukentėjo nuo seksualinių nusikaltimų ir kalbant būtent apie tokias aukas, jos yra itin pažeidžiamos. Taigi pažeidžiamos aukos e, turi būti pripažintos, joms taip pat reikalingas ir specialios paramos tarnybos. Egzistuoja du, e, du teisės aktų šaltiniai, ES lygmenių. Iš vienos pusės egzistuoja aukų direktyva, kur taip pat yra kalbama apie pažeidžiamus asmenis. Taip pat egzistuoja ir visa eilė kitų direktyvų, kurios susitelkia į konkrečias situacijas ir į konkretų nusikaltimą. Pavyzdžiui, direktyva dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, direktyva dėl prekybos žmonėmis, e, direktyva dėl e, terorizmo aukų ir panašiai. Ir kalbant apie šiuos teisės aktus, e, na, jų pobūdis yra specifinis. Kalbant apie šių teisės aktų įgyvendinimą, Kitaip tai tariant, ar reikėtų kažkaip suderinti šiuos ES e, instrumentus. Turiu pasakyti, kad kalbant apie e, konkrečias direktyvas, pavyzdžiui, skirtas e, vaikams nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, direktyva kovai su terorizmu, tai yra direktyvos išplaukiančios iš baudžiamosios ryties. Tuo tarpu, kalbant apie smurtą prieš moteris, na, jų atžvilgių akivaizdu, kad mm, visų pirma reikalingos priemonės kovoti su tokiais nusikaltimais baudžiamoje srityje. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad um, ne visada yra atsižvelgiama į poreikį apsaugoti auką, todėl kad kaip prioritetas yra iškeliamas nusikaltimo išaiškinimas ir persiekėjimas už jį. Pereikime prie kito klausimo, tai yra e, pažeidžiamų aukų pripažinimas. Šiuo atžvilgiu reikia pasakyti, kad trūksta bendradarbiavimo ir koordinavimo tarp įvairių veikėjų e, dirbančių šioje srityje. Tai e, tam yra įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, todėl, kad e, ten, kur trūksta valstybių iniciatyvos, valstybės vaidmenį perima nevyriausybinės organizacijos Dažnai, mm, pavyzdžiui, pažeidžiamoms aukoms e, trūksta specifinio paramos e, tarnybų. Taigi, kalbant apie pažeidžiamas grupės, e, svarbu išspręsti koordinavimo problemą ir šią problemą turi spręsti valstybė. Taigi, kitaip tariant, mes negalime palikti šio klausimo savygai. Toliau kitas dalykas tai yra e, patys nusikaltimai ir tai, kad apie juos dažnai yra nepranešama. E, šis klausimas e, yra labai dažnas, ypač kai kalba eina apie pažeidžiamus asmenys. Visa tai yra susiję su tuo, kad e, valstybės, e, kaip ir decentralizavo e, paramos pažeidžiamoms grupėms teikimą. Dabar jo rūpinasi nevyriausybinės organizacijos. Tačiau labai svarbu na, iškelti klausimą, kas yra, e, koks yra centrinis elementas šioje srityje. Tai yra auka, kuri galbūt e, nukenčia ne vieną kartą. Todėl E, laikomės nuomonės, kad e, na, turi būti sukurta kažkokia e, sistema, į kurią asmuo galėtų kreiptis. Kitas dalykas - eksoficijo veiksmai. Kitaip tariant, aukų nukreipimo autoza, e, automatizavimas. Tai taip pat yra labai e, svarbu, kalbant apie e, pažeidžiamas grupės. Ačiū visiems uždėmesi. Much, doctor. Labai ačiū Jums, daktarė Nusiainen. Dabar kita kalbėtoja, Elizabeth Kraulet. Ji vadovauja EIMEI viešosios politikos Briuselio biurui, taip pat ji yra Amerikos e, prekybos rūmų biuro prie ES lyties iniciatyvos darbo grupės vicepirmininkė. Ji kalbės apie asmeninę patirtį savo, ji yra terorizmo auka. Labai nuoširdžiai sveikiname Jūs ir norime išreikšti Jums paramą. Prašom žodis Jums dešimčia minučių. Uh, Dėkiau, dėkuoju. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir visiems Europos sprendimų prieimėjams, kad įrašė šį svarbų klausimą į darbo tvarkę. Aš e, praėjus beveik dviejams metams nuo teroristinio išpolio Zaventėme oro uoste, aš buvau kaip tik ten oro uoste 16 metų kovo 22 dieną. Beveik dviejų metai praėjo Ir mes jaučiame visi, kad beveik pamirštas yra šis išpolis. Aš jums paskui paaiškinsiu, kodėl taip galvoju. Aš esu ES pilietė, dirbu Briuselėje, gyvenu Briuselėje jau daugiau negu penkerius metus. Aš šiaip Vengrija esu. Mano dukrai devyneri metai gyvena su manimi ir ji taip pat tiesiogiai nukentėjo reikia. E, aš e, pati, ačiū Dievui, nemiriau, bet manau, kad mano dukra taip pat yra auka to nusikaltimo, nes jai tuo met buvo labai sunku ir dabar tebėra sunku. Aš manau, kad ji yra taip pat e, teroristinio išpolio auka. Aš esu ekonomistė, dirbau diplomatinėje tarnyboje anksčiau. E, Aš nepasidaviau ir norėjau grįžti kaip galima greičiau į realybę, į normalų gyvenimą. Toks buvo mano asmeninis pasirinkimas. Aš sulaukiau paramos ir man džiugu išgirsti apie tai, kad yra įmamasi veiksmaus ES lygmenių, kad veikia direktyva, bet pasakysiu, kad šeima pirmiausiai mane rėmė. E, draugai ir mano darbdavys tai yra EIMEIE ir aš esu tikrai labai dėkinga. E, jie irgi neturėjo patirties, tie žmonės, kurie mane rėmė. Aš buvau ligoninėje tris savaitės. Parodysiu skaidrių. Tai nėra profesionaliai padarytos skaidrės, nėra daug teksto, keletas nuotraukų e, kuris parodo, kaip gali per sekundę pasikeisti žmogaus gyvenimas. Kai dar buvau ligoninėje, karalienė Matilda mane aplankė ligoninėje. Ligoninė mane visiškai rėmė tris savaitės. Esu dėkinga gydytojams, e, slaugytojams. Po, dviej, po tų savaičių, kai aš išėjau iš ligonės, aš e, likau viena su savimi, pati turėjau spręsti savo problemas. E, ši skaidrė taip pat labai svarbi, nes tuo metu aš gyvenau antrame aukšte, tiksliau trečiame aukšte, lifto nebuvo tame name ir tris mėnesius aš negalėjau išeiti iš savo būto, nepadedat kam nors. O padėti man galėjo tai tik tai greitosios darbuotojai, nes man reikėjo vykti pas gydytojus ir taip pat draugai mane plankė iš viso pasaulio ir mane paprasčiausiai nuneždavo laiptais žemyn. Taip pat e, mano tie žmonės e, palaikė man draugiją ir leido man šiek tiek užsimiršti nuo tų baisybių, kurios mano galvoje visą laiką buvo. Dabar kita skaidrė, man atrodo, ar svarbu ją parodyti taip pat. Mano atveju ir aš manau, kad kitų aukų atveju tai svarbu. Ne, klausima, ne, ne tas klausimas, ar mes aukos ar ne. Yra labai akivaizdus įrodymai, faktai, policija ir kiti žino, bet nežiūrint to, aš nesulaukiu jokios kitos paramos, niekas nes, neklausė manęs, ar man ko nors nereikia. Aš aukų paramos atsakingo pareigūno sulaukiau elektroninio laiško. Bet ten taip pat sulaukiau elektroninio laiško su daugybė puslapių formų, kurias reikėjo užpildyti, kad galėčiau gauti finansinę paramą, bet aš negalėjau to padaryti paprasčiausiai fiziškai ir tuo metu negavau jokios finansinės paramos, bet turiu pasakyti, kad oro uoste praradau viską - savo korteles, banko, viskas ten liko Ir aš vieną dalyką tik tai turėjau ir aš noriu padėkoti e, tam žmogui, kuris salė yra e, su manim šiandieną. Mano lagaminas, lagaminą savo atgavau, e, jis padėjo man ir aš esu viena auginanti dukra ir likau kaip stovi be jokių pinigų, be nieko ir be kolegų, draugų paramos nebūčiau galėjusi išgyventi ir nebūčiau galėjusi čia atvykti šiandieną. Kodėl svarbu kalbėti apie tai? Aš girdėjau, kad komisija, Europos parlamentas E, galvoja apie įvairius elementus, įskaitant finansinę paramą. Praėjo daug, beveik dviejai metai ir aš finansinės paramos jokios kol kas negavau. Mano išgyvenimai ir patirtis. Turėjau susitikti maždaug su dešimčia draudimo bendrovės dešimt kartų sutikti su draudimo bendrovės gydytojais, gal su keturiais skirtingais ir nuo pat pradžios turėjo visiems iš naujo aiškinti, ką aš išgyvenau, visą siaubą, vėl jiems e, papasauti ir tikrai man tai nepadeda atsigauti. reikia galvoti apie tai, kas e, įvyko visą laiką prisiminti ir tai man nepadeda. Taigi daugiau negu dešimt kartų susitikau su draudimo kompanijų gydytoju. E, jie, kai kurie iš jų tikrai padėjo man. Pirmą kartą mane ištiko panikos priepolis, nes gydytojas e, manęs ne, nenutraukė. Dėl to labai svarbus tas dalykas, kurį laikau rankoje nes, nes visi žinojo, kad aš buvau sužeista ir aš likau draudimo bendrau gydytojų rankose, bet nieko negavau. Mano e, išlaidos medicinos gydymo padengtos, bet aš e, esu žmogus, kuris vykdavo į įvairias šalis, kalbėjau svarbiais klausimais aš patyriau didžiulius nuostolius, nenoriu kalbėti dabar išsamei apie tai laikas e, skirtas man ribotas ir nenoriu visų asmeniškumų čia jums pasisakyti, bet aš e, e noriu, kad jūs suprastumėte, kad tikrai nuostoliai didžiuliai ir profesinių požiūrių tai įvyko pačiu blogiausiu laikotarpiu. Mano tuometinis viršininkas ketino išeiti į pensiją, aš e, tikėjausi paaukštinimo, bet taip <laughs> neįvyko tada. Nežiūrint to, aš tikiuosi, kad grįšiu į savo karjeros kelią ir užsitikrinsiu tą paaukštinimą, kurio tikėjausi tuo met. Tai yra keletas tokių pavyzdžių, jeigu dar galėtume e, pasižiūrėti skaidres. Matote, mane su šeima. Parodysiu dar keletą nuotraukų. Iš tikrųjų, aš turėjau naudotis vežimėliu neįgaliojo. Draudimo bendrovių e, gydytojai mane vertino ir aš toliau turiu su jais bendrauti ir dar noriu pasakyti, kad visai greitai dar trys bus susitikimai su gydytojais draudimo bendrovių ir vėlgi kol kas negavo jokios finansinės kompensacijos. Jūs matėte. Vengrijos vadovus, kurie mane pakvietė, visa parama, kurios sulaukiau, ir labai malonu ambasadorius mane pakvietė, taip pat e, pasisiūlė parvežti mane, pargamenti į Vengriją, bet aš negalėjau pasirinkti tokios galimybės. Kodėl? Todėl, kad aš gyvenu Belgijoje, mano duktė čia gyvena. Gyvenau čia daugiau negu penkerius metus ir negali šiaip staiga grįžti ar išvažiuoti į kitą šalį. Aš nebeprašysiu parodyti pirmosios skaidrės, bet jūs E, matėte, kad aš gyvenau aukštai, negalėjau judėti ir turėjau apsispręsti labai greitai asmeniškai, e, ką daryti. Man reikėjo pakeisti namus, turėjau įsigyti kitą e, būtą, kuris būtų lengvai prieinamas, kuris būtų arti uh, mano e, dukros mokyklos, jis atitiko visus kriterijus, bet jis netitiko mano finansinių galimybių. Dėja, turėjau prisimti tą įsipareigojimą, kad kažkaip galėčiau tvarkyti su situacija. Ir aš turiu dabar gražinti paskolą. E, turiu tą daryti, bet kokiomis aplinkybėmis ir tai e, labai. Tai yra tiesioginis teroristinio išpolio rezultatas Aš baigdama norėčiau kai ką pasakyti. Šiaip rekomendacijų kažkokių išsakyti nenoriu, galbūt tai nebūtų teisinga, bet pasakysiu, kad yra tam tikrų dalykų, tam tikrų priemonių, kurios nesunkiai prieinamos, kurios man būtų padėjusios, jeigu būčiau jas turėjusis. turėjusi. Daug kas minėjo kontaktinį punktą. Tai būtų nepaprastai svarbu būtų galima numatyti teisinę paramą, draudimo dalykus tvarkyti, kompensavimo dalykus ir ne asmuo, kuris kovoja e, už tai, kad galėtų grįžti į realų gyvenimą, neturėtų būti ant to žmogaus pečių. Ne tik fizinė žala padaryta, emocinė žala taip pat yra labai svarbus elementas. Automatinis kompensavimas e, pagrystas E, faktais akivaizdžiais, man atrodo, kad nebereikia jums to aiškinti. E, tam tikros išmokos iš ankstinės grinaisiais pinigais, dėl kurių nereikėtų pildyti daugybės tų popierių žmogui, kuris guli ligoninėje, kuris kenčia. Aš, kaip sakiau, esu su e, vieniša motina, parama e, vaikui, vaiko priežiūrai kažkas ateinantis, kas galėtų padėti, būtų buvę labai gerai, bet mano mama atvyko, tačiau man pasisekė šio požiūrį, tačiau manau, kad kitos moteris e, neturi tokių galimybių. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums, kad Jūs šį svarbų klausimą įtraukite į darbo tvarkę. Ačiū ponė Krahulės už tai, kad pasidalinote savo asmeninę patirtimi tuo, ką jums teko išgyventi. Norime palinkėti jums sėkmės ateityje. Dabar e, keitimasis nuomonėmis. Turėsime laiko numatyto klausimams, jeigu jų turėtų komitetų nariai. Taip, prašau, Ana. Nekalbėkite ilgiau nei dvi minutės, nes noriu informuoti visus, kad 12.30 posėdis baigsis, nes po to prasidės koordinatorių posėdis. Todėl prašau kalbėti glaustai. Prašau, ponė Hed. Ačiū visiems už pasisakymus, e, nagrinėjant antrąją labai įdomią temą, kuri tuo pat metu ir labai liūdna, skausminga. E, Turiu paprastą klausimą. kurį norėčiau skirti daktarį Vasilijadų ir paklausti apie elgesį su žmonėmis. Jūs sakėte, kad 2011 direktyva perkelta į valstybės narės nevienodai. Ir iš tikrųjų tai kelia tam tikrų problemų, nes tai yra bendras teisės aktas. Todėl noriu paklausti, ar jūs turėtumėte kokiu nors pasiūlymu šią temą, kaip mums užsitikrinti, kad valstybės narės perkeltų tą direktyvą e, vieningiau, vienodžiau. Juk kalbame apie direktyvą, kuri buvo patvirtinta prieš aštuonis metus. E, Tai laikotarpis, per kurį vyko diskusijos, kaip aktualizuoti ir peržiūrėti teisės aktus, kaip tai padaryti sparčiau nei, nei paprastai, nes dažnai, nes turime prisitaikyti prie, prie naujų iškilusių poreikių. Ačiū. Ačiū, ponas Deprė toliau. Ir po to žodis poniai Komės. Pirma, ponas Deprė. Ačiū pirmininkė. Mane tikrai labai sujaudino. E, ką tik kalbėjusios terorizmą tiesiogiai patyrusios e, atstovės e, pasisakymas ir aš suprantu, kokius spragų egzistuoja mano šalies sistemoje. Mus tai, nus, ta, ta, tai kas įvyko, uh, E, mūsų užklupo netikėtai, mes neturėjome tam skirtos numatytos politikos ir žinoma situaciją reikia gerinti, ypač būtina sukurti vieno langelio e, struktūrą, kur, kur būtų sprendžiami visi klausimai. Toliau kiti aspektai, kalbant apie terorizmo aukas, viskas, kas turi įvykti po to, visi E, visos išlaidos, kurias patiria žmonės ir kurių nefinansuoja socialinės apsaugos sistema. Aš noriu dar kartą teikti savo jau išsakytą pasiūlymą. Manau, kad Europoje reikėtų pamastyti apie konkretaus fondo įsteigimą, kuris galėtų padėti atskiroms valstybėms narėms ir taip e, atsirastų finansinės priemonės, kurias galima būtų mobilizuoti, kai reikia suteikti pagalbą terorizmo aukoms ir pasirūpinti įvairiais e, jų gyvenimo aspektais po to, ypač taip pat ir patirta e, psichologinė trauma, kuri taip pat yra išpolio e, pasiekmė. Ir noriu patikinti Jūs, ponia, kad pasirežimo mums tikrai netruks siekti, kad tas tikslas būtų įgyvendintas. Ačiū. Toliau, ponia Gomes. Noriu padėkoti visiems, kurie pasidalino. E, aukų patirtimi. Ir na, bent pusę savo laiko gyvenu Bruselėje. Ir mane tikrai šokiravo tai, ką papasakojo atstovė iš Vengrijos apie, apie jos patirtas pasius sudėtingus išgyvenimus. Aš esu Portugalija. Portugalė. Praėjusią vasarą Portugalija nusiaubė daugybę gaisrų, kuriuose žuvo daugiau nei šimtas žmonių. E, daugiau nei šimtas buvo sužeista dėl tų gaisrų. Ir tų įvykių aukos, kalbėdamas apie tai, ką, ką su, ką sudėtingiausio jos išgyveno. Sako, kad svarbiausias dalykas psichologinė parama, kurią suteikė mūsų valdžia. Man įstrigo tai, kad jūs savo rekomendacijose paminėjote, kad jums būtų pravertusi į namus ateinantis slaugė ar slaugas, kuri kur, kur būtų rūpinusis jumis ar jūsų vaiku. Uh, Ar nemanote, kad reiktų numatyti ir psichologo paramą? Mane tikrai stebina tai, kad aukos mano šalyje, kalbėdamas apie tai, ką patyrė, minėjo, kad žmonėms labai svarbu tai, ko, ko, kokią netikti išgyvena jie, jų tėvai, vaikai. Ir kad psichologinė parama yra labai svarbi. Žinoma, tai reikalauja tam tikro pasirengimo. Todėl manau, kad reikia labai konkrečių rekomendacijų dėl to, kokia parama turi būti numatyta aukoms. Aš tikiuosi, kad jūs man pritartumėte, ypač kai kalbame apie terorizmo aukas. Pone Jimenez Bešeril. Beseril Barijo. Ar veikia mano mikrofonas, klausia kalbėtoja. Ačiū. Atsiprašome, bet turite perėti prie kito mikrofono, nes šis prastai veikia. Dabar veikia. Norėjau, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, dalyvavusiems visiems kolegoms, šešėlėms pranešėjams, kurie dalyvavo šiame klausime, nes E, aptarėme daugybę svarbių idėjų, kurios e, pasitarnaus mums e, toliau rengiant įgyven, direktyvos įgyvendinimo pranešimą. Akcavome, kad yra įvairiausių aukų. Aš nekartą turėjau galimybę kalbėtis su atstove, kuri atsakinga už kovą su prekyba žmonėmis, bet žinoma aktualu ir smurtas lyties pagrindų, išsakytos idėjos šiuo ir kitais klausimais. O kalb, norėčiau kai ką pasakyti apie e, išgirstus žodžius, kurie man yra labai svarbus, apie teisingumą, apie teisingumo stygių. Buvo minėtas ir nebaudžiamumas, taip pat tai, kad e, nėra pranešama apie nusikaltimus skaudžius įvykius, taip pat, kad valstybėse narėse reikia koordinuotai dirbti, ne, negalima visko palikti asociacijų, organizacijų rankose. E, Ispanijoje taip pat tai aktualu, kad valstybė turi suvokti savo atsakomybę buvo kalbėta apie būtinybę kurti vieno langelio sistemą visų reikalingų paslaugų. Mes, e, rengdami savo pranešimą, rekomendacijose, kaip kovoti su terorizmu ir kokią pagalbą teikti terorizmo aukoms, minime, kad būtina kurti vieno langelio principo sistemą ir labai svarbu dirbti koordinuojamą į darbą. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad parama turi būti harmonizuota, nes toje pačioje valstybėje skirtingose regionuose parama sulaukia, auka sulaukia skirtingos paramos. Taigi taip pat buvo minėtas vieno fondo, fondo įsteigimas, fondo auka aukoms kompensuoti ir pagalbai teikti įsteigimas. E, taip pat girdėjome, kad aukos tampa aukomis net keletą kartų, kartais tris kartus. Ir tai tikrai e, reiškia tam tikrą stigmą. Aš puikiai žinau tą situaciją. Ačiū. Galiausiai e, žodis poniai Helgai Stevens, prašau. Ačiū, mėly kolegos, aš kalbėsiu trumpai norėčiau padėkoti kalbėtojai, um, kuri pasidalino savo asmeniniais išgyvenimais. Tai, tai buvo tikrai drąsu. Noriu išreikšti apgailestavimą dėl to, kas įvyko ir iš, išsakyti paramą. Žinau, kad Belgijoje iškilo įvairių sunkumų ir mes esame pasirengę užtikrinti geresnę paramą ir geresnę kompensavimą patirtos žalos ir pasiekti, kad viskas vyktų sparčiau. Tai tikrai turi pasikeisti. Jūs neturite dėl to kentėti. Aš tikiuosi, kad ateityje bendradarbiavimas bus geresnis ir kad bus ge geriau, bus geresnių būdų suteikti jums e, teisingesnę pagalbą. Aš tikrai apgalėstauju dėl to, ką jums dar teko po to patirti. Jūs nieko negalėjote padaryti, pakeisti. Ir tikrai reikia galimybės gebėti reaguoti sparčiai. Tai, ką jūs išgyvenote, yra nepriimtina. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime situaciją ištaisyti ir kad komitetas paragins visas valstybės narės įgyvendinti aptariamą direktyvą kiek įmanoma sparčiau, kad daug kas susira, susilauktų daug e, teisingesnio, geresnio atsako neturėtų viskas priklausyti nuo geografinės situacijos, nuo to, kurioje šalyje esi. Visi turėtų sulaukti vienodos paramos. Ačiū, išklausėme visų pasisakymų ir turime dar šešias minutės. Yra klausimas žutas poniai e, Vasiliado ir pro, poniai Krahulės. Taigi, jūs turite abi po minutę. For, for Ačiū Jums užduotą klausimą. Iš tiesų, uh, E, direktyvoje kalbama apie minimalius standartus. Kaip priemonė tai yra puikiai, tačiau problema yra ta, kad e, direktyvos įgyvendinimas įvairuoja valstybėse narėse. Ketvirta e, gruodžio komisija paviešino komunikatą ir jo tikslas yra tiesiog paremti valstybės narės įgyvendinant šią direktyvą. Pavyzdžiui, mes norėtumėm parengti gairias valstybėms narėms E, konkrečiai dėl priemonių susijusių e, su tuo, kaip galėtų būti e, teikiama pagalba aukoms kaip pavyzdžiui būtų galima užkirsti kelią prekybą vaikais, Taip pat e, peržiūrėsime valstybių narių nukreipimo e, mechanizmus. Visą tai e, yra reikalinga, kad būtų galima lengviau nustatyti aukas. Taip pat padėsime valstybėms narėms patobulinti savo operatyvinį darbą, padėsime pasikeisti geriausią praktiką ir taip formuoti geresnius gebėjimus. Taigi, kaip matote, esame prisėmę daug įsipareigojimų, kuriuos kuriuos įvardiname ataskaitose, kad per gairias, per rekomendacijas mes sieksime, kad priemonės, kurios e, buvo įvardintos, būtų geriau įgyvendintos. Tačiau e, Dar kartą noriu pasakyti, kad tam tikslui pasiekti reikės daug dirbti ir šiuo tikslu ir buvo paviešintas komisijos komunikatas. Ačiū dabar e, žodis poniai Krahulės. Uh, Ačiū, aš atsakysiu jūsų klausimą dėl psichologinės paramos, ar ji yra svarbi. Taip, ji yra labai svarbi. E, kaip jau sakiau, e, po to, kai išėjau iš ligoninės Antverpeną, negavau jokios informacijos apie tai, kaip galėčiau kreiptis į, psi, e, į psicho, psichologus, kurie specializuojasi tokiuose situacijose mano kolegos Briuselyje man padėjo. Tačiau teikdami psichologinę paramą. Tačiau net nebejotinai psichologinė pagalba yra svarbi, ypač tai, e, kaip juos susirasti. 16 metais pradėjau dirbti e, tik pusę dienos, e, todėl kad e, tiesiog turėjau susitelkti į e, savo sveikatą, į savo dukrą, nes ji norėjo, kad aš kuo greičiau sugrįžčiau į įprastinį gyvenimą. Ačiū. Dėkoju visiems ekspertams. Ačiū Jums už Jūsų darbą, už tai, kad pateikėte labai daug informacijos E, tyrimus, asmeninę patirtį. Tai tikrai yra labai naudinga komiteto nariams. Prašome. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems ekspertams, dalyviams, kalbėtojams, nariams, bendra pranešėjoms, bendra pirmininkui. Ačiū visiems, šie klausimai yra ypač svarbus mūsų bendra pranešėjams, e, rengiant labai gerą pranešimą. Taigi mes ir toliau tęsim nuo mūsų darbą. Dėkuoju. Thank you. Now no, it, it you. will be your uh, coordinators meeting. Yeah. Yes, no, Good luck. yes, well, yeah. <laughs> yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.